komisijos pareiškimai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisų užtikrinimo sistemos. Ir pirmiausia, noriu pakviesti valstybės sekretorę pasisakyti šio klausimu, vėlgi tarybos vardu. <clears throat> Pone pirminkė, komisijos vicepirminkė, gerbiami parlamentarai. Uh, Mūsų laukia labai svarbios diskusijos šiandien. Bendryje yra pagris grįsta e, vertybėmis, kurios apima pagarbą žmogaus orumui, laisvai, demokratijai ir įstatymo viršenybei. Tai bendros valstybių narių puoselėjimos vertybės ir tai yra ES identiteto esminė sudėdamoji dalis. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų vidaus tvarka uh, visiškai atitiktų e, įstatymo viršenybę ir kitas pamatinės vertybės. Europos komisija, parlamentas bei taryba vadina svarbu vaidmenį e, užtikrinant šiuos svarbiausius principus. Mes e, suvokiama, kad Europos parlamentas vaidina sergėtojo vaidmenį, E, užtikrindamas, kad komisija ir taryba atliktų joms patikėtas pareigas. Kaip jūs prisimenate, 2013 birželio mėnesį taryba pareiškė, kad įstatymo viršenybės užtikrinimas yra iš ankstinė sąlyga pagrindinių teisių apsaugai ir paragino komisiją e, paskatinti diskusijas laikantis sutarčių dėl e, galimos E, dėl galimybės e, sisteminių ir bendradarbiavimų grindžiamų metodų imtis šių klausimų. Ta pati mėnesį parlamentas paragino es institucijas parengti reikalingas ES priemonės, kad e, būtų įgyvendintos sutartie numatytos prievolės dėl šių pagrindinių vertybių. Komisija m, mm, prisidėdama prie šio siekio paskelbė savo komunikatą 2014 kovo mėnesį. Šios iniciatyvos papildo jau egzistuojančias priemonės. E, pažeidimo tyrimo procedūra, e, kuri mm, gali būti taikoma pažydus ES teisės bei e, brandolinės bombos galimybę numatytą Lisabono sutarties 7 straipsnėje Tai yra galimybė suspenduoti bals, šalies balsavimo teisės, jei ji, ji nuolatos ir rimtai pažeidinėtų ES vertybės. Taryba svarstė keletą kartų, kaip geriau užtikrinti įstatymo viršenybę ES. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį taryba patvirtino išvadas, kuriuose numatomas metinis politinis dialogas ar valstybių narių Siekiant e, užtikrinti ir skatinti įstatymo viršienybę Europos Sąjungoje. Šis dialogas grindžiamas tam tikrais principais. Visų pirma, objektivumo, nediskriminavimo ir lygaus elgesio. Taip pat numatoma e, laikytis perduotų kompetencijų principo bei taikyti e, įtraukų požiūrį. E, Tokios, tokie, toks dialogas turės būti grindžiamas abipusių pasitikėjimų, o tarybos pirmininkė vaidins svarbiausią vaidmenį, užtikrindama, kad visų šių principų būtų ir laikomasi per numatomas diskusijas. Šiuo metu taryba e, kaip tik e, ruošia pirmą pirmas tokias politinės diskusijas dėl įstatymo viršenybės e, šiais metais. Esu įsitikinusi, kad šis dialogas padės mums užtikrinti kad įstatymo viršenybė ir toliau būtų bendrai visų puoselėjama pamatinė vertybė, kuria grindžiama mūsų sąjunga. Pirminkė gerbiami nariai, ačiū uždėmesi ir dabar lauksiu diskusijų. Ačiū. Dėkoju, ponia valstybės sekretorė. Dabar žodis ponui Fransui Timmermans. Geriausias būdas parodyti, ką reiškia teisinės valstybės principai gyvenime, yra prisiminti, kas nutiko, kai nebuvo tokios teisinės valstybės. Prezidentas Eisenhoweris 58 e, metais kalbėjo apie tai, kad e, reikia prisiminti tai, kas e, buvo. Dabar 70 metų praėjo nuo to nuo, nuo baisių įvykių nuo antro pasaulinio karo ir mes prieš mėnesį šioje salėje minėjome um, Aušvicą 70 metų išlaisvinimo metnes. Um, e, šie dalykai parodo, kad turime būti budrus Štai kodėl aš labai palankiai vertinu jūsų diskusijas. Europos parlamentas suvokia, yra budrus. Mes negalime leisti, kad neliberali logika įsigaliotų. Nėra tokio dalyko kaip neliberali demokratija. Mūsų sąjunga paremta praeitimi, paremta tą principo, kad mūsų valstybės e, turi dalyvauti šioje sąjungoje savarankiškai. Mes esame atviri ir mums daug kas yra savame suprantamas dalykas. E, reikia kartoti ir kartoti, kad nebus Europos be pagarbos mūsų bendroms vertybėms. Kompromisas e, pagrindiniams vertybėms reikš ir Europos bendradarbiavimo kompromisą ir tai reikš e, šių vertybių susilpninimą arba sustabdymą. Komisija pasirengusi ginti demokratijos e, ir pagrindinių teisių principus. Kartu su Junkeriu mes manome, jog tai yra labai svarbu. Aš asmeniškai stengsiuosi, kad mm, šių teisų priežiūros darbas būtų tinkamai koordinuojamas. Tai kasdienis darbas. Jis užbaigia politinį ciklą nuo e, prieimimo ir iki įsipareigojimo. Mes parengėme pagrindinių teisų e, komandą, kuri e, renks stebėjimo mechanizmą. Svarbu, kad parengtume visapusišką mechanizmą, kuris leistų tinkamai prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip valstybėse narėse e, yra užtikrinamos demokratijos ir pagrindinės teisės. Aš žinau, kad Europos parlamentas nekant, nekartą kvietė pateikti privalomas priemonės pagal septintąjį straipsnį. Mes žinome, ko yra siekiama šio straipsnio. E, siekiama, kad pagrindinės teisės būtų ginamos. Svarbiausia diskusijų e, dalis yra būtent siekti šio tikslo. Man reiškia, kad visų institucijų vaidmuo čia yra privalomas ir svarbus. Taryba praėjusį gruodį kartu su valstybinės narėmis sutarė renkti kasmetinį dialogą šiai temai. Ir jame bus siekiama tų pačių tikslų. Komisijos vaidmuo yra savitas. Sergėdama e, sutartis, jie ėmėsi konkrečių e, žingsnių, kreipdamasi ir į teisingumo teismą tuo met, kai buvo įtarimų, kad e, sutartys yra pažeidžiamos, buvo kreipiamasi į aukštesnės institucijas. Mūsų sutarčių pažeidimo procedūros apima tuos atvejus, kai um, nesilaikoma ES sutarčių arba kai egzistuoja tam tikra teisinė kolizija arba tuos atvejus, kai teisės vykdymo institucijos nėra pakankamai e, savarankiškos. Nuo gruodžio uh, E, buvo imtasi tam tikrų priemonių ir buvo nuo to laiko dabar įmanoma net teisėjus patraukti į šią procedūrą. Ir komisija ėmėsi žingsnių ir šioje srityje. Aš sieksiu, kad komisija e, dirbs nelydima tam tikros ideologijos, kad ji dirbs tik remdamasi faktais ir teisę. Komisija bus nešališka ir visas valstybės narės traktuos lygiai. Mes nesiekiame e, paskelbti sankcijų kuriai nors vienai valstybei nariai. Mes norime, kad bet kokia intervencija būtų tikslinga, kad būtų atstatytas pas ES e, teisės aktų taikymas. Septintas straipsnis apima toli siekiančias e, sankcijas, kurios, kurios taikomos tuomet, kai egzistuoja grėsmė, kad tam tikros nuostatos bus rimtai pažeistos. E, Europos parlamentas, komisija arba trežalis valstybių narių gali pradėti šią iniciatyvą, e, tačiau tai nebūtinai užtikrina tinkamą intervenciją, ypač tokiose situacijose, kai tam tikras pažeidimas nepatenka į ES teisės akto taikymo sritį. Tačiau 7 straipsnėje numatyti aspektas - pagrindinių teisų laikymasis valstybėse narėse. Dėl to praėjusį kovo mėnesį Europos, Sąjung, Europos komisija sukūrė m, mm, tam tikrą sistemą, pagal kurią e, komisija gali pradėti dialogą su valstybė nare, nustačiusi sisteminės grėsmes, e, teisės aktų laikymasi. Kai valstybėje narėje e, atsiranda tam tikrų grėsmių arba nesilaikoma ES teisės aktų, komisija gali kreiptis į ją ir užtikrindama vienodą visų valstybių traktavimą pradėti procedūrą. Siekiant, kad nebūtų pradėtas mechanizmas pagal septintąjį straipsnį, e, mes laikomės lygiai teisiškumo principo Europos parlamentas dalyvauja šiame procese. Jis bus nuolat informuotas apie procedūros pradėjimą ir apie tai, kaip procedūra vyksta. Mes naudosimės šiuo mechanizmu, kai to reikės. Šią progą norėčiau tarti keletą žodžių ir apie kitą dalyką. Daug kas iš jūsų gali svarstyti ar remiantis praėjusio gruodžio mėnesio ES e, prisijungs prie pagrindinių teisių konvencijos. Man asmeniškai šis prisijungimas yra būtinas. Manau, kad tai sustiprins pagrindinių vertybių laikymasi. Tačiau, kaip ten bebūtų, teismo sprendimas e, mums e, reiškia ir naujus iššūkius, kurie nėra tokie paprasti. Štai kodėl reikalingas tam tikras apmąstymo periodas, e, konsultavimuose su suinteresuotomis šalimis periodas, ieškant geriausią sprendimą. Europos parlamentas palankiai įvertino ES pagrindinių teisų stebėjimo mechanizmą. Yra numatyta e, parengti papildomus mechanizmus, e, kurie leistų įvertinti, ar e, valstybės narės atitinka pagrindinių teisių principus. Jei dabartinių priemonių nepakaks, jas turėsime tobulinti. Aš visada pasirengęs um, tobulinti šią sritį. Tačiau prieš pradedant ilgas diskusijas dėl naujų e, priemonių, mes turime nagrinėti pačią problemą. Ar mūsų valstybėms, mūsų piliečiams reikia ir naujo, naujos stebėjimo sistemos kovoje prieš terorizmą e, ir radikalizaciją, o gal reikalinga efektyviau naudoti esamas priemonės? Patirtis rodo, kad Kartais nereikia naujų stebėjimo ar vertinimo mechanizmo, tačiau reikia patobulinti ES gebėjimus, taikyti esamas priemonės, užtikrinant teisinės valstybės principus. Štai todėl e, šis mechanizmas e, yra tinkamas atsakas į dabartinius iššūkius, atsižvelgiant į informaciją gaunamą iš valstybių. Daugelis ES agentūrų, ypač pagrindinių teisių agentūra, kuri dirba puikiai, turiu pasakyti, taip pat Europos taryba ir Venecijos komisija bei įvairios nevyriausybinės organizacijos um, bus nuolat stebimos ir jos um, jau dabar teikia ataskaitas. Todėl Aš parlamente kalbėjau apie metinį susitikimą dėl um, demokratinių teisio aptarimo. Šiais metais jisai vyks uh, spalio pabaigoje, lapkričio pabaigo, pradžioje. Kviečiu visus Europos parlamento narius dalyvauti jame. Ir šiandien turiu pasakyti, kad aš manau, kad šių metų susitikime turėsime kalbėti apie tai, kaip uh, išvengti antisimetrinio, antikrikščioniškų, antimusulmoniškų išpolių mūsų visuomenėse. Tai yra vieni didžiausių iššūkių. Aš tikiuosi, kad jūs aktyviai dalyvausite šiame svarbiame renginyje. Jis yra prasmingas. Bendrai kalbant, bendrai veikiant, mes galime siūsti svarbę politinę žinę, kuri yra be galo svarbi ir daug įdomesnė mūsų piliečiams nei e, diskusijos apie naujus mechanizmus, todėl kad galų gale svarbiausias dalykas yra mūsų visuomenė. Ir svarbiausia, turime susitarti, kaip mes galime e, atsilaikyti prieš baimę, nebūti paralyžiuojami baimės. Tai yra mūsų bendros vertybės ir tai yra jų prasmė. Mes visi uh, Esame skolingi toms vertybėms savo istorijai, turime atsakomybę prieš savo vaikus ir ateities kartas. Ir to būtent ir tikisi mūsų piliečiai iš mūsų. Labai ačiū vicepirmininkė. Dabar pradėsime diskusiją ir pirmiausia sutikėme žodį ponui Danieliui Budai. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Žakas Ševalyje įstatymų viršenybę apibrėžia kaip tokį politinį režimą, kai valstybės valdžia yra ribojama įstatymų. Įstatymų viršenybė yra ir tebėra. Ir, ir bus mūsų visuomeniai rūpintis dalykas. Todėl tokios vertybės kaip žmogaus arumas, laisvė, demokratija, lygybė, tolerancija, saugumas ir ne tik jos turėtų būti bendros vieningos Europos e, tviros ir saugios Europos vertybės, kuri rūpnasi piliečiais ir įmonėmis. Šios vertybės yra ir bus bus nedalomos ir netimimos. Stipri Europa su stipriomis valstybėmis yra saugi vieta visiems, nepriklausomai nuo e, tautybės. Bet koks nukrypimas nuo šių vertybių, ko gero, sukurtų nesaugumą, kuris padarytų poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui. Todėl veiksmingo mechanizmo sukūrimas, įskaitant taip pat ir sankcijas už atskirų e, individų laisvų ir e, teisų pažeidimo, yra būtinas. Ypač turint galvoje, kad tos pamatinės e, vertybės gali, joms gali būti mestas šešėlis netgi senose demokratijose. Europos Sąjunga, ypač Rumunija, įrodė, kad jos turi galių sukurti mechanizmus ir e, sistemas, kurios užtikrintų įstatymų viršinybę. Dabartinė sistema mums leidžia nustatyti pažeidimus e, e, valstybės narėse rimtis veiksmų, tačiau labai svarbu toliau stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos parlamento, valstybių narių, komisijos ir tarybos tam, kad būtų galima konsoliduoti e, strategiją teisingumo srityse kiekvienos valstybės lygmenių ir visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Panas e, Šanį pakėrė e, mirną kortelę. Noriu užduoti Jums klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Pone pirmininkė, pone kolega, Mane labai pradžiugino jūsų pasisakymas. Daugam pritariu, ką jūs pasakėte. Ir tai atitinka ir tai, ką ponas Timermans kalbėjo. Tačiau kolega, uh, Ar jūs savo EPP frakcijoje galėtumėte Vengrų Fides partijai, partijai, kurios pirmininkas nuolat kalba apie neliberalę demokratiją ir diskredituoja demokratiją? Ar jūs galite tais pačiais žodžiais pasakyti, kreiptis į jį? Diskusija egzista la nivelul fiecărui grup. Pirmininkė, aš manau, kad diskusijos pasitaiko kiekvienoje frakcijoje, o tai, kas vyksta valstybėje, turi ir likti valstybėje. O komisijos tarybos lygmenių turime e, į tai atkreipti dėmesį, kad nebūtų iš nukrypimų. Dabar ponia Sipel. Labai ačiū. E, Teisinė valstybė ir demokratija sudaro ES pamatą, kas jį pakerta, pakerta ES ir demokratiją. Pagarba demokratija ir pagrindiniams teisėms yra privaloma visoms valstybėms ir nuolat. Tačiau dažnai e, šios vertybės yra paminamos kartai sistemiškai. E, tai teisingumas ne visur užtikrinamas, mažumų nesantaika, žiniasklaidos laisvės apribojimai yra tik keletas pavyzdžių. Mes, europiečiai, negalime, stovėti, negalime stovėti nuo šalyje, kai tokios pagrindinės teisės yra pažeidžiamos. Daugelį kartų Europos parlamentas kvietė visose valstybėse narėse įkurti stebėjimo biurus, tačiau nei komisija, nei taryba nepateikė įtikinamų koncepcijų. E, aišku, gerai, jeigu pietų metu yra aptariami demokratijos ir pagrindinių teisų priežiūros klausimai, tačiau tai nereiškia reguliarios visų ES valstybių narių priežiūros. Gindami teisinės valstybės principus ir demokratiją kol kas e, savo įsipareigojimus įvardėjame tik popierėje. Parlamentas turi nuolat būti informuojamas apie tai, kaip prižiūrimos šios vertybės. Įdomu, ar e, tos priežiūros tiesiog nėra, ar mes neinformuojame. Apibendrinsiu, po pastarųjų metų bandymų e, taryba ir komisija dabar mažai žingsnelis bando pasivyti tikslą. Gerai, tačiau to nepakanka. Reikia, kad visos valstybės narės ir komisija e, sistemiškai įvardintų demokratijos ir pagrindinių teisių pažeidimo atvejus ir mes privalome būtent taip apsaugoti savo vertybės. Na, dabar ponas Kirchopas. Pone pirmininkė, komisarė. Mūsų bendros vertybės - laisvė, demokratija ir tolerancija yra Europos pagrindas, šios sąjungos pagrindas. Per daug dažnai parlamentas bando apskaičiuoti moksliškai tas vertybės, e, kurių negalima kvantifikuoti. Iš mano ilgos patirties visokie rezultatai, stebėsinos rodikliai e, mažai atspindi bet kokios situacijos realybę. Vietoj to, kad kurtume privalomas priemonės, bausti valstybės narės ar teikti priemonės e, politiniams taškams uždirbti, mes turėtume kelti klausimą, ar tokie mechanizmas yra tinkamiausias priemonė e, sąžininkai atvirai diskusijai ir, ir sprendimams. Reikia tiesiog diskutuoti ir imtis veiksmų visą ES dėl apie tai, kaip gerinti įstatymų viršinybės būseną mūsų šalise ir kaip gerinti piliečių gyvenimą. Šis parlamentas ir komisija turėtų galvoti apie tai, kaip pašalinti darbo rinkos kliūtis, pagerinti prieigą tiems, kurie turi negalę, e, panaikinti LGBTI e, asmenų e, diskriminavimą, kaip sukurti da, daugiau darbo vietų jaunimui, kaip mažinti biurokratiją ekonomikoje ir verslui, kad e, ta ekonomika ir galimybės piliečiams galėtų aukti. O galimybės e, būtų didinti pagrindinės teisės. Mes nesame vienas kito šeimininkai, mes esame partneriai, mums nereikia naujų būdų, kaip e, kelt, grasinti vieni kitiems, mums reikia kalbėti apie geresnius įstatymus, geresnį jų įgyvendinimą ir uh, pozityvesnį kalbėjimą vieniems su kitais. Ačiū. Rok pe doamna Invel Sofia. Ačiū. Dabar žodis poniai Sofija Intveld dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, e, komisijos nariai Timmermans. Mane šiek tiek nuvylė, nes ponė, nuvylėte, ponė Timmermansai sakėte, kad nereikia uh, E, e, ilgų institucinių diskusijų apie mechanizmus. Man atrodo, kad būtent to mums reikia, nes pagrindinės teisės ir pagrindinės vertybės, kurios grindžiama ši sąjunga, išdėstytos antrajame straipsnėje. Tai yra svarbiausias hierarchinių požiūrių straipsnis, tačiau jo gyvendinimas yra silpniausias, lyginant su kitais sutarties straipsniais. Prisimenu, e, kad per diskusijas dėl eurozonos buvo teigiama, kad nereikia saistančių priemonių. Dėl eurozonos visi ir taip susitarsime ir visos valstybės vykdys savo pasižadėjimus, bet matėme, kaip viskas buvo iš tikrųjų. Ir ES, kuri tampa tikra politinė sąjunga, turi apsirūpinti priemonėmis, kurios jai leistų uh, užtikrinti tų vertybių gyvendinimą, kurias jį taip puoselėje. Uh, reikia veiksmų ir vienodų veiksmų visomis kalbomis. Reikia saistančių priemonių, ne konvencijų, netilios diplomatijos ar koliokvimų, bet saistančių priemonių. Būtent todėl mano frakcija, Alde frakcija, siūlo e, demokratiškos valdysenos paktą. Patikėme šį pasiūlymą komisijos nariui ir nuo to laiko jis yra svarstomas jam galime pritarti galiojančių sutarčių pagrindų. Tai būtų tas pats kaip stabilumo ir augimo paktas. Galėtų tokie patys mechanizmai, kurie užtikrintų vertybių įgyvendinimą, kurios mums visiems taip brangios. Pavyzdžiui, esame parengę vieną instrumentą, atrodo kaip bingo kortelė, tai yra pasiekimų lentelė ir surašėme visas 28 valstybės nares ir įvertiname jas pagal tam tikrus kriterijus. E, žodžio laisvė, susirinkimų laisvė, e, lygios galimybės, religinė laisvė. Buvome, nusprendėme būti e, malonus ir nesurašėme visų e, valstybių, nes e, gerai pasirodė tik Danija ir Junktinė karalystė. E, jei draugės su Europos parlamentu, komisija, taryba ir nacionaliniais parlamentais čia pratesiu jūsų siūlymą dėl metinių diskusijų. Visose institucijose renktume diskusijas dėl pagrindinių laisvių ir demokratijos. Ir visiškai pritariu komisarui, kad visos valstybės turi būti traktuojamos ir e, analizuojamos vienodai reikia nestebėsenos mechanizmų Bulgarijai, Rumunijai ar kažkalims kandidatėms. Ne, Visas šalis reikia labai atidžiai vertinti, vertinti ne tik jų biudžetą ir biudžeto deficitą. Reikia kalbėti ir apie įgyvendinimo užtikrinimą, mūsų bendras vertybės ir taip paversti ES vertybių bendryje. Ačiū. Toliau ponas Krisogonos vienai minutį. Demokratija ir pagrindinės teisės E, kurias teoriškai ES puoselėje pagal antrąjį sutarčių straipsnį susiduria su grėsme, kurią kelia pačios es institucijos. Kai Europos komisija atsiunčia raštišką atsakymą į mūsų klausimus ir teigia, kad pagrindinės teisės e, memorandumo atveju netaikytinos, tai reiškia, kad valstybių narių piliečiai kurie gyvena memorandumo, pagal memorandumo e, sąlygas tampa antrarūšiais piliečiais, kažkokiamis kolonijomis. Kaip komisijos narys Katainens teigia, kad e, politika po rinkimų rezultatų Graikijoje nepasikeisti gėdinga. 21 amžiuje e, buvo laikų, kai rinkimai Rinkimų rengimą nutraukė diktatoriai, tačiau 21-ame amžiuje rinkimai buvo sušaukti kai kuriais atvejais iš anksto ir tai buvo užduota kaip ekonominio šantažo priemonė. Toliau žodis poniai Sargentinį. De, vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos pirmininko sovai paaiškino, jog taryba norėtų kartą per metus surenkti diskusijas ir aptarti pagrindinių teisių padėtį Europos Sąjungoje. E, Pone Sipil tai pavadino pietumis, o ponas Timmermans ką tik mums pasakė, kad jis nesilaikys jokios partinės linijos e, tuo klausimu ne, požiūris bus neideologizuotas ir ponas Timermans renkėsi būti bešališkų teisėjų. Tačiau teisėjai žaidime e, veikia laikydamiesi žaidimo taisyklių. Kaip jūs galite būti neutralus, jeigu nėra žaidimo taisyklių? Atrodo, kad jų nėra, nes nėra politinės valios. Netgi čia parlamente mes apsisprendžiame, ar norime to, ar nenorime, ar norime daiktus vadinti tikraisiais vardais. Atsakymas iš šį klausimą atrodo yra ne. Kalbame apie biudžeto deficitus, tačiau tuo pat metu turėtume kalbėti ir apie laisvą spaudą, susirinkimų laisvę, apie diskriminaciją tokių diskusijų nėra, bet jos galėtų vykti, jei norėtumėte tapti tos, to futbolo klubo nariu. Ir kai tampate 28 narių komandos nariu galima daryti, ką nori, galima sukčiauti. Ponas Tiberman sako, kad viską galima išspręsti pasitelkiant galiojančias taisyklės, tačiau galiojančios taisyklės nėra įgyvendinamos, nes taryba arba parlamentas neturi politinės valios. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs ką nors nuveiksite čia. Ir kad tarybos pirmininkė taip pat imsis veiksmų šią kryptimį. Toliau žodis poniai Ferrara e, pusantros minutės. Įdenti. Esiste un notevole divario. Ačiū, ponia pirmininkė. Yra spraga tarp pagrindinių teisų, teisinių instrumentų ir jų įgyvendinimo. 267 straipsnis kalba apie milijonų žmonių teisės, tačiau e, ta taupimo politika davė baisių rezultatų, taip pat e, korupcija, įvairius nusikaltimai taip pat pažeidžia žmonių teisės. Europai reikia strategijos e, dėl demokratijos ir e, įstatymų viršenybės, kad e, tas būtų atitikimas ir su to išorės sistema, kur naudojama kitoms šalims. Nėra garantijų, kad bus laikomas nacionalinės teisės aktos įrašytų reikalavimo. Tas e, straipsnis e, e, Lisbono stratyje yra tiesiog raidės. Nepakankamai daroma dėl ES pastaikančių teisės pažeidimų. Mums reikia stebėsinos mechanizmų ir sankcijų, kurios būtų taikomas, kai būna pažeidžiamas žmonių teisės Europoje. Institucijos Europoje, ypač komisija, turi pareigą užtikrinti, kad visa Europos politika, kiekvienas rytis būtų tikrinama e, atidžiai, kad ES tiesiog ir netiesiogiai neprisidėtų prie žmogaus teisų pažeidimų jos teritorijoje. Ačiū. E, Ačiū toliau, panas Leners. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Jau buvo paminėtos keletos, kelios pavardės, bet juk teisės viršinybė yra tai, kas vienyje mus visus ir turime apie tai realiai kalbėti ne tik dėl europiečių, bet ir dėl žmonių, bet dėl ES patikimumo, autoriteto, kai kalbam apie šalis kandidates, šalis, su kuriamis pasirašome susitarimus, partnerystės susitarimus, visur kalbama apie įstatymų viršenybę, nes jeigu jos nėra, demokratija neveikia ir ekonomika neveikia. Taigi reikia daryti apie ką pamokslauji, reikia užtikrinti, kad mūsų namai būtų tvarkingi. Labai manau, malonu, pana Timerosai, jūs čia matyti, nes prieš du metus, kaip užsienio reikalų ministras, parašėte laišką šio klausimu ir kalbėjote apie galimybės e, svarstyti šios klausimų. Ir dabar pagal sutartis, e, sutarčių teikiamas galimybės, jūs pradėjote darbuotis šio klausimu, tačiau mano klausimas, pana Timersai, būtų toks, prieš du metus parašėte laišką. Jeigu pažvelgsite į jūsų patirtį, ypač praėjus metams po komisijos komunikato paskelbimo, Ar jūs esate patenkintas dėl to, kas padaryta, ar yra kokių kitokių galimybių esamoje sistemoje padaryti daugiau, užtikrinant, kad visos šalis, nepriklausomai kur jos bebūtų, kokią vyriausybę beturėtų, e, kad jos pagrindinės teisės būtų pačiame darbo tvarkės viršuje. Ačiū. Ačiū. Dabar panas Lopės Agilar, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, vicepirmininkė Timmermans, kalbėjote daugeliu atveju šiame parlamente ir sakot, sakėte, kad finansų ir ekonominė krizė pavirto socialinę krizę, nes padidėjo neligybė, taip pat pavirto politinė ir moralė krize, nes e, neteisingumo ir nevilties jausmai, kurie e, maitina radikalizmo proveržius, populizmo e, proveržius, e, pakerta kuriuos demokratijos procesus. Tačiau antrasis Lisbonos starties straipsnis pabrėžia šių pagrindinių teisų e, esmę. Pagrindinės teisės demokratija, atstovaujama demokratija, pagarba mažumoms, tai yra didžiausios svarbos dalykai. Todėl mes turime aiškiai sakyti, kad kai kalbame apie painės teisės ir teisės rašinybėje kyla grėsmė, nes trūksta mechanizmų užtikrinti, kad jie būtų tinkamai gyvendinti valstybės narėse. Tai yra tam tikra Kopenhagos dilema. Mūsų yra problemų įstoti į klubą, tačiau kai įstoji į klubą, e, nereikia nieko daryti, niekas nestebi, ar tu laikaisi tų principų. Ar e, ir principai įrašyti komisijos komunikate, komunikate nėra pakankami ir nepakanka ir dialogo tarp valstybių narių per tarybą. Aš sutinku, kad mums reikia e, veiksmingos stebėsenos mechanizmo. Reikia tam tikro vidutinio, vidurinio taško tarp įtikinėjimo ir pažeidimų ir sankcijų pagal 7 straipsnį. Reikia kažkokio tarpinio punkto tarp e, įtikinėjimo ir e, e, sankcijų. Demokratijos negalima priimti kaip duotybės. Ačiū, toliau panas Škripekas, vieną minutę. Tai yra pusantros minutės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojų. Norėčiau pasakyti, kad valstybės narės yra natūrali erdvė, kur ginama demokratija ir pagrindinės teisės. Kiekviena jų turėtų laikytis Kopenhagos kriterijų. Aš uh, Manau, kad jei ES susiduria su problemomis, būtina apie jas kalbėti. Baiminuosi, kad griežti kontrolės ir priežiūros mechanizmai neveiks, nes būtent čia prasidės įsakymų diktatūra. Slovakijoje buvo surinktas referendumas dėl natūralių šeimo, šeimų apsaugos. Aš tikiuosi iš kolegų paramos ir noriu pap, pas, pap, paklausti, ar kiekvienas, kas pasisako už natūralią šeimą, yra um, grėsmė demokratijai ir žmogaus teisėms. Europos Sąjunga turi gerbti tokias iniciatyvas, o ne kontroliuoti. Uh, daugiau erdvės ir suverenitetą valstybėms narėms, dialogas vietoje represijų. Todėl noriu paprašyti, kad šie principai būtų įtraukti į dokumentą ir išbrauktos sankcijos. Jums e, keliamas klausimas pagal Melinosios kartelės procedūrą. Ar sutinkate sakyti, prašau? Manęs nestebina tai, ką jūs kalbėjote. Prieš porą dienų jūs kreipėtės į Europos parlamento narius, pasisakydamas e, prieš Slovakijos referendumo diskriminavimą. Kaip jūs vertinate, kaip uh, tokios, tokių mažumų e, diskriminavimas būtų suderinamas su ES e, e, pagrindinėmis teisėmis. Kodėl Jūs manote, kad tos teisės atitinka ES pagrindinius principus? Jokių mažumų negalime diskriminuoti, tai yra aišku, tačiau tuo pačiu turime iškelti klausimą, kas yra mažumos. 48 metais buvo apibrieštos pagrindinės teisės. Dar viena, e, vienas klausimas pagal Melinosios kortelės procedūrą ar priimate. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs kalbėjote apie vertimą apie tai, kad vertybės yra primetamos ir diktat, kaip diktatūros. Tačiau ar ne dėl to referendumas žlugo, juk tik 27 procentai žmonių atėjo išreikšti savo nuomonę, juk Slovakijos didžioji gyventojų dalis daug labiau gerbė LGBT bendruomenės narius, nei jūs ką tik tai bandėte mums papasakoti. Žinoma, Gerbiama parlamento narė, nieko tokio. Kiek žmonių atėjo iki rinkiminių urnų, nesvarbu, tačiau ta kampanija prieš referendumą buvo nesažininga ir neteisėta, buvo kurstanti nesantaika ir aš pasisakau prieš tai, kad čia būtų daromas spaudimas suvereniai valstybei. Tai susijęs su etikos klausimu. Kiekviena valstybė gali pati priimti sprendimą būtent etikos ir šeimos klausimų srityje. Merci, madame la présidente. Toliau, ponė Vikstrom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šalis, jeigu kalbame apie šalį norinčią įstoti į ES, jai keliame labai didelius reikalavimus. Būtina paisyti pagrindinių teisų ir laisvių, užtikrinti demokratiją, e, užtikrinti įstatymo viršenybę, tačiau kai šalis tampa ES nėra, nebėra priemonių, kurių pagalba būtų galima stebėti, ar tų kriterijų laikomasi. Ir tiesiog turime mm, Kopenhagos kriterijų dilemą. Bet yra pavyzdžių, kuomet pažeidinėjamos žiniasklaidos teisės, pavyzdžiui, Lietuvoje yra homofobiški įstatymai, kitose šalise yra diskriminuojami šalies gyventojai ir romų tautybės žmonės. Reikia imti sankcijų prieš tas šalis, kurios nesilaiko ekonominių susitarimų, tačiau žmogaus teisų srityje galima daryti bet ką. Atėjo laikas imti sankcijų prieš prieš tas šalis, kurios suvaržo žmogaus teisės. Ir tokių pavyzdžių žinome, yra pasiekimų lentelė, yra uh, E, kur, kur, išvardint, kur šalis surašytos pagal tai, kaip jos įgyvendina šios kriterijus. Ar jums yra klausimas pagal mėlyną kortelę, ar sutinkate jį atsakyti? Taip žinoma, su malonumu. Ponas Vūda. Ačiū pirminkė. Noriu paklausti anksčiau kalbėjusiųjų, ar Rumunijoje visos nacionalinės mažumos turi teisę lankyti mokyklą savo gimtają kalbą. Pone pirmininkė, jei rumunai nori kalbėti savo kalbą yra vienas dalykas, bet kalbame apie romų uh, tautybės žmonės, kurie prašo, išmaldos prašo maisto šalia parduotuvių ir pašto, pavyzdžiui, Upsaloje, iš kur aš esu, e, šimto metų kilometrų atstumu suskaičiavau 32 žmonės, kurie prašė išmaldos sningat, būtent dėl to, kad jie susiduria su nuolatinė diskriminacija jūsų šalyje. Dabar žodis poniai Lūna, čia kiekvienai minutė. Ačiū, ponė pirmininkė ponė komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos, pono Škripeko pasisakymas mane privertė daugiausia dėmesio skirti kovai su homofobija ir LGBTI bendruomenės narių teisėms. Pone Škripek, jūs kalbėjote apie spaudimą suvereniai valstybei, Slovakija. Jūs rengėte referendumą, tačiau niekas nerepė e, Slovakijos refe, e, parlamentui, nei vyriausybės rengti šį homofobišką referendumą ir sakėte, kad buvo didžiulė kampanija prieš tą referendumą. Tai neteisinga. Aš mačiau agitacinę medžiagą, jūs netgi popiežių pasitelkite tos kam, kampanijos paramai. E, kreipiuosi, kad Timermans mums tikrai reikia veiksmų plano kovai su homofobija Europai, Europoje, nes egzistuoja įstatymų pažydimų procedūra, tačiau nėra galimybių LGBT bendruomenės nariams užsitikrinti savo teisės E, informaciją. Pavyzdžiui, Lietuvoje uždrausta spausdinti knygelę vaikams e, apie, kur, ten, kur yra pasakos, kur pasakojama apie LGBT bendruomenės žmonės. Pone Lunačiak, jūs viršėjote jūsų pasisakymui skirtą laiką, pone Škirpek, jūs negalite dabar perėti į dialogą ir dabar žodis kitam kalbėtojui ponui Šogor dviems minutėms. Mindenképpen üdvözlendő, hogy az Európai Unió intézményei közül a tanács és a... Džiaugiuosi, kad taryba, komisija ir valstybės narės kalba apie demokratiją ir pagrindinės teisės. Dažnai Europos parlamente mes kalbame apie daugą, tačiau pastaroji patirtis rodo, kad komisija pristinga kompetencijos nagrinėti šias temas, o valstybės o tarybą sudaro valstybės narės, tai ji aišku nesims iniciatyvos e, nagrinėdama šią situaciją. Mes turime atstatyti savo piliečių pasitikėjimą ir turime apie problemas kalbėti atvirai. Kalbėdami apie demokratiją ir teisinės valstybės principus, turime sažiningai kalbėti apie konkrečias valstybės. Kalbėdami apie pagrindinės teisės, turime išklausyti ne tik valstybių narių pozicijas taryboje ar komisijoje, reikia išklausyti ir nacionalinių mažumų balsus. Jie dažnai skundžiasi. Europa tik tuomet priklausys piliečiams, jei e, problemos nebus sumenkinamos. Mes visi žinome, jog Graikija, Prancūzija, Slovakija ir Rumunija yra uh, tos šalys, kuriuose, kurios yra paskutinės e, mažumų teisų pagarbos lentelėje. Manau, kad reikėtų, kad komisija ištirtų ir užtikrintų keitimąsi pažangiają patirtimi. Kai kurios valstybės narės tikriausiai džiaugsis tuo. Uh, Tačiau jei vis dėlto dialogas neįvyks, tai tada reikš, kad ES e, pasiduos ir neužtikrins pagarbos pagrindiniams teisėms. Allez-y, monsieur. Allez-y. Ponas Kaufmanas, pone kolega Šogurai, ar nemanote, kad kiekvienos šalies vidaus tvarką remia tos šalies gyventojai ir jos įstatymai. O kraštutinis kišimasis į valstybės vidaus reikalus gali būti neproduktyvus. Ačiū. Nem gondolom. Ne. Aš to nemanau. Madame Kaufmann. Toliau, ponia Kaufmann, dvi minutės. Ich begrüße die Aš palankiai vertinu tarybos sprendimą pradėti dialogą dėl demokratijos ir pagrindinių teisų priežiūros, taip pat pritariu e, komisijos iniciatyvai. Abi iniciatyvos tai yra žingsnis e, gera kryptim. ES nereiškia tik bendros vidaus rinkos, ji yra ir bendrų vertybių erdvė. Turime Ryštingai kovoti už pagrindinių teisių laikymasi tai yra pasitikėjimo mumis esmė. Tik tuomet mus pasitikė, mumis pasitikės ir tie, kas yra už ES ribų. Mes esame įsipareigoję kurti ES vertybių sąjungą mūsų valstybės taip glaudžiai tarpusavėje susijusios, kad nacionalinė politika tampa ES vidaus politikos dalimi. Tačiau kolegas ir kolegos, net jei tarybos ir komisijos iniciatyva yra žingsnis teisinga linkme, visgi tai dar nėra tas pirmasis žingsnis į ES um, pagrindinių teisų stebėjimo mechanizmą. Kasmet susitikti už uždarų durų aptarti šios klausimus yra per mažai. Turime įkurti Kopenhagos kriterijų mechanizmą, kuris užtikrintų, jog demokratijos ir pagrindinių teisių būtų laikomasi visose valstybėse narėse, kad tas laikymasis būtų tikrinamas ir prižiūrimas ekspertų. Mums reikalingas pagrindinių teisių mechanizmas ir pagrindinių teisių agentūros vaidmo čia taip pat galėtų būti labai didelis. Ačiū toliau, pane Maura Barandieran. Vieną minutę. Ponas Maura Barandieran. Ačiū pirmininkė. Ši diskusija rodo, kad turime būti savikritiški ir demonstruoti savikritiką, nes kalbame apie žodžio laisvę kaip ES vertybė, tačiau ar visi, visos šalis laikosi devintojos pagrindinių teisų hartijos, e, hartijos straipsnio, kad reikia gerbti žiniasklaidos pluralizmą. Tačiau Vengrijoje e, žiniasklaida yra tik tai vyriausybės propagandos e, kanalas yra stengiamasi kontroliuoti, kontroliuoti opozicijos žiniasklaidą. Aš nesakau pats to, tai parašyta tari, Europos tarybos ataskaitoje, kur pat, patvirtinama, kad demokratiniai standartai žmogaus teisų situacija Vengrijoje e, prastėja. Pats laikas, kad ES suvaidintų savo vaidmenį, užtikrindama, kad būtų laikomasi pagrindinių teisų visose valstybės narėse, be išimties. Ačiū. Toliau ponas Javor, vieną minutę. Alapvető jogok és a jogállamisággal kap. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Pagrindinės teisės, diskusija apie pagrindinės teisės e, neduoda jokio sėkmingo rezultato Europos Sąjungoje, nes Europos Sąjunga nesugeba susidoroti su pagrindinių teisų pažeidimais, nei Vengrijoje, nei kitur. O tai yra dėl kelių priežasčių. Kalbame apie mechanizmus ir sankcijas, kad tai būtų žingsnis tinkama, tai, tinkama linkme, tačiau jeigu neturėsime jokios ankstyvo įspėjimo sistemos, tose valstybės narėse, kuriuose mums žinomos yra problemos, tai nieko nebus. Vengrijoje procesas prieš Vengriją buvo kritikuojamas labai griežkai. Bet kol tokia signalizavimo sistema yra tik tai politika, politinė, tai nieko nebus. Ponas Pabriks, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ponas ir ponai. Ši diskusija parodo, kad mes nesame tobulos institucijos, tobulos visuomenės, tobulos šalis. Tuo pat metu turime atminti, kad kartais e, kelias į kalėjimą grįstas gerais ketinimais, e, kelias į pragarą grįstas gerais ketinimais. E, žinome, kad pagrindinės teisės yra pagrindas mūsų institucijoms, tačiau pažvelgiai į istoriją pamatysime, kad jos buvo taikomos skirtingai vakaruose ir rytuose, šiaurėje ir pietuose. Nekalbu čia apie tautų lygą ar tas dienas, kai tokia šalis kaip Čekoslovakija turėjo gyvendinti mažumų teisės, ko negyvendino kitos šalis, kurios siūlė tokios, tokios principus. Na, o šalis, kurios e, stodamos į ES turėjo laikytis Kopenhagos kriterijų, pavyzdžiui, dėl mažumų teisų, E, tai padarė, tačiau kitose šalise tai tos, tie principai neegzistuoja. Taigi aš sakau, kad nereikia ne tik laikytis pagrindinių teisų, bet ir kitų principų. Tai yra valdžios padalymo, taip pat laikytis principo, kad teismai sprendžia dėl kaltas ar nekaltas, o ne politinės institucijos. Atrodo, kad kartais kai kas nori sukurti politinės institucijos institucijas, kurios perimtų teismų e, vaidmenį. Man atrodo, kad tai yra neproduktyvu. Be to atminkime, kad net šioje ES salėje yra žmonių, kuriems įtaką daro kai kurios e, nevyriausybinės organizacijos ar partijos, kurios gauna pinigų iš e, šalių už Europos Sąjungos ribų, kurios nerūpi nei parinės teisės, nei demokratija, nei dar kažkas, bet tos partijos E, skundžiasi čia ir bando mūsų kiršinti. Laikymės tų pagrindinių e, principų valdžios padalymo mechanizmų, kurių turime ir mūsų lydės sėkmė didesnė negu iki šiol. Ačiū toliau, pone Kiničiai. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Europos sistema skirta stebėti žmogaus teisų padėtį E, turi užtikrinti, kad demokratijos e, lygis nemažėtų ir žmogaus teisų būtų paisoma. Aišku, sistemoje yra e, problemų. Žmogaus teisų hartija taikoma, imamas veiksmų prieš valstybės narės, tačiau jeigu tik tai, tik tai per ES teisę toks apribojimas gali sukelti prieštaravimus, kai kalbam apie žmogaus teisės Taip pat kalbama tik atskirus sutarties pažeidimus, todėl kai kurie dalykai, kurie pakerta įstatymų viršybę, nebūtinai pakliūna į tą sistemą. Tame straipsnėje yra tam tikrų elementų, kur kalbama, kad jeigu yra rimtų žmogaus teisų pažeidimų, tuomet kažkas turime daryti. Todėl malonu girdėti, kad reikia, kad suoma kalbėti apie e, ankstyvo įspėjimo sistemą dėl tokių pagrindinių teisų ar e, žmogaus teisų pažeidimų. Neignoruojant atskirų sutarties elementų. Komisija turėtų geriau apibrėžti įstatymų virsanybės idėją ir tam tikrus dalykus turėtų uh, e, įvardinti kaip esminius Aš žiaugiuosi, kad siūloma komisijos nauja sistema, tačiau ji turi būti įdėkta, kad galima griež, greičiau, dėl to, kad nerima keliančių situacijų ES pasitaiko dažnai. Reikia užtikrinti, kad būtų baudžiama už pagrindinių teisų pažeidimus. Ačiū. Toliau... Ačiū toliau, ponia Pagazaur Tundaruys. Ačiū, pirmininkė. Labas vakaras. Skaidrumas ir E, tinkami metodai bei gera valdysena yra geriausi metodai kovoti su korupcija bei apsaugoti pagrindinės, bei ginti pagrindinės teisės. Seni politiniai metodai yra grindžiami ne, tokiu požiūriu, kad politikai tarsi esą yra aukščiau žmonių. E, antrajame straipsnėje išdėstytos nuostatos ir jų e, aiškinimas, ta, ta, tuo turi užsiimti nepriklausoma institucija. Pavyzdžiui, Ispanijos teismų institucija yra politizuota ir todėl e, Ispanijos taupamojo banko gelbėjimas Ispanijai kainavo labai daug pinigų ir dėl to pasireiškia e, netinkamos e, tenden, socialinės tendencijos. E, Mes norime reikalingų ilgų diskusijų šią temą. Toliau ponia Makovei. Ačiū ponia pirmininkė. Visų pirma, ką turime omeny, kai sakome įstatymo viršenybė, piliečiai ir juos valdantys turi paklusti įstatymui. Įstatymas reglamentuoja e, privačių e, veikėjų santykius visuomenė, ne tik piliečių ir valdžiai esančių asmenų. Kaip elgiamės su e, įtariamaisiais, pa, e, pa, įtariamais padarius nusikaltimą, kaip renkame mokesčius. Viskas yra įstatymo viršenybės dalykas, nes e, tai, taisyklės ir įstatymai turi būti įgyvendinti. Jis įstatymai, įstatymo viršenybės valstybėje turi būti taikomi ir įgyvendinimi visiems vienodai, be jokių išimčių. Jei įstatymo viršenybės nėra, visuomenė nefunkcionuoja, teismai, demokratija, ekonomika neveikia. Įstatymo viršenybės skiria diktatūrą nuo demokratijos tai nėra, nėra esminių ar nedidelių įstatymo viršenybės pažydimų. Tiesiog egzistuoja pažydimai įstatymo. Viršenybė taip pat reiškia, kad mes turime elgtis taip, kaip numatyta įstatymė. Įstatymo viršenybė neužtikrinama, kai politikai penelik dažnai kaitalioja įstatymus vien dėl to, kad jiems jie nepatinka ir jie įstatymai netarnauja jų interesams. Būtent todėl įstatymai ir egzistuoja, kad politikai ir visi piliečiai atitinkamai elgtųsi kaip numatyta įstatymė, o politikai neturėtų keisti įstatymų, kada tik užsimanę. Įstatymo viršenybė prilygs reiškia aiškius įstatymus, viešus įstatymus, prognozuojamus įstatymus, kad visi galėtų atitinkamai e, koreguoti savo elgesį ir atsižvelgti į įstatymus. Ir parlamentas yra įpareigotas renkti aiškius teisės aktus. Toliau dvi minutės ponui Niedermüller. Elnök asszony, alelnök úr. Pone pirmininkė. Europos parlamentas e, teisėtai didžiuojasi tuo, kad visame pasaulyje jis kovoja dėl žmogaus teisų ir pagrindinių teisų. Tai taip pat svarbu ir kalbant apie ES esmę. Daug kas įvairių klausimų uždavė šiandien. Aš taip pat paklausiu, ar mes iš stojančių šalių kandidačių tikimės, kad jos gerbs mūsų vertybės, laikysis jų. Tačiau kas tais atvejais, jeigu valstybė narė nebesilaiko tam tikrų įsipareigojimų ir negerbė žmogaus teisių. Buvo kalbėta apie neliberales demokratijas. Aš žinau, kad Vengrijos vyriausybė kūrė neliberalę demokratiją. Aš suprantu, kad komisija gal nenori priimti rimto sprendimo, tačiau noriu paklausti, kas nutiks, jei Europos parlamentas kovos dėl žmogaus teisų, o ką mes atsakysime savo piliečiams, jei jų teisės bus pažeistos. Čia ir parlamente yra tokių jėgų, kurios sukuria partijas ar frakcijas, kurios remia neliberales demokratijas. Kaip reikėtų šia, paaiškinti tokį dalyką? Manau, kad negalime atsukti nugaro šiems klausimams, negalime e, bijoti. Europa ir Europos Sąjunga neturi jokios kitokios ateities, tik laikyti šių vertybių. Mūsų užduotis parengti veiksmingas e, priemonės ir mechanizmus, kad galėtum prevenciškai užtikrinti tokių mechanizmų laikymasi. Turime būti drąsus ir e, reaguoti į visas situacijas. Neturime būti bailūs ir slėptis. Ačiū toliau po vieną minutę, poniai Bilbao Barandika. Ačiū pirmininkė. Europa yra demokratija ir žmogaus teisės. Negalime e, reaguoti išparus prieš mūsų saugumą, ribodami e, laisvę, nes tiek daug kovojame, kad tą laisvę turėtume. Teroristai nori pabaigti tą laisvę, todėl reikia daugiau galių Europos institucijoms, kad gali, jos galėtų garantuoti, kad valstybės narės laikysis Kopenhagos kriterijų. Aš džiaugiuosi, kad mano frakcija ir mūsų uh, kalba apie už tas, sako už tas laisvės, kai kalbame apie demokratinės laisvės ar kovą su terorizmu. Tai ne visada lengva. Ispanijoje yra paskleista mintis, kad reikia e, e, laikomas nuostatos, kad e, kelti mintį dėl mirties bausmės sugražinimo yra nusikaltimas. Europos institucijos turėtų atkreipti dėmesį visuomet, kada pažeidžiami šie principai, kai buvo ir Ispanijos atveju. Yra ribos, kurių negalima peržengti. Pone Timarmansai, noriu paprašyti jūsų labai dėtižiai. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Ponas Weidenholzer. Europos sąjunga nėra tik ekonominė sąjunga, tai yra vertybių sąjunga ir 83 metais Kopenhagos kriterijuose tai yra įtvirtinta. Visos priimtos valstybės turėtų orientuotis į šias vertybės. Kontroversiškai diskutuojama apie tai. Dabar sankcijų mechanizmai yra tik bendri. Ši situacija mūsų netenkina, todėl kad tokios valstybės kaip, pavyzdžiui, Vengrija leidžia savo kažkada prisimtus įsipareigojimus ignoruoti. Mums nedelsant reikalingas mechanizmas, kuris numatytų aiškius privalomus įsipareigojimus, o šio klausimo atidėliojimas būtų aplaidus ir kenksmingas ES ateičiai. Ačiū. Toliau pana Revoldelon Bonfoy. Ačiū, pana pirmininkė. Mes, kaip europiečiai, manome, kad šie principai lygybė, laisvė, demokratija, žmogaus arumo pagarba, žmogaus teisės yra neatskiriami nuo e, Europos. Turime užtikrinti pagrindinių teisų pagarbą ir jų puoselėjimą. Šie kriterijai aktualūs ne tik įstojimo Europos Sąjungą momentu, tai turi išlikti šalių gyvenimo kasdienybę. Demokratija ir įstatymo viršenybė nevienodai užtikrinama visose valstybėse narėse. Daugybės e, piliečių pagrindinės laisvės yra e, ignoruojamas pačioje Europos Sąjungoje. Pažeidžiamas visuomenės grupės, romai, LGBT bendruomenės nariai, žurnalistai, prieklapšio prašantis dirbantis asmenys yra tie, kurie dažniausiai sudarė su diskriminacija ir marginalizacija bei neteisingu elgesiu. Kopenhagos kriterijų dvasia Europos parlamentas ragina e, patvirtinti priemonę, kurios pagrindo būtų galima e, tikrinti pagrindinių teisų užtikrinimą Europos Sąjungoje. Reikia e, sukurti nuolatinio dialogo mechanizmą, taip pat e, numatyti veiksmingesnės sankcijas ir pažydimų tyrimą. Reikia užbaigti sutarties septintajame straipsnėje numatyto mechanizmo mechanizmo kūrimą, pagal kurį e, numatoma galimybė suspenduoti valstybės balsavimo taryboje teisės. Komisija yra pasirengusi netrukus e, pas pasiūlyti nuostatas, e, pasiūlyti dokumentą dėl Kopenhagos kriterijų gyvendinimo užtikrinimo. Jums, e, noriu žodį klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, ponas Uzadovski, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane šiek tiek nustebino tie žodžiai. Aš žinoma, suprantu, kad Europa yra ta vieta, kur su žmonėmis turėtų būti elgiamasi tinkamai. Ir atrodo, kad susidarojama ypač su tais, kurie, tarkime, nori kritikuoti Vengriją. Aš manau, kad mes turėtume turėti daugiau pasitikėjimo valstybių narių demokratiškomis tradicijomis. Jūs... Norėčiau paklausti, ko jūs pagėdaujate iš Vengrijos? Tai buvo klausimas dėl pagal mėlynąją kortelę. Ar norėčiau paklausti, ar norėtumėt sureaguoti? Žinoma, aš paminėjau dvi valstybės tačiau turėčiau vis dėlto konstatuoti, kad tol, kol žmogaus teisės bus pažeidinėjimus ES, apie tai mes turėsime kalbėti, kad ES remtųsi demokratinėmis vertybėmis. Ačiū. Aš neseniai buvau Turkijoje ir bandžiau paaiškinti, ką reiškia vadovautis demokratinės valstybės principais. Aš paminėjau pagrindinės ES vertybės ir žmogaus pagrindinės teisės. Yra įvairiausių uh, nuostatų, tarptautinių nuostatų, kurios buvo pažeistos ir visą tai rodo, kad laisvė Turkijoje yra varžoma, jie yra iškilusi grėsmė. Todėl aš manyčiau, kad vis dėlto būtų reikalinga nauja sistema. Esame apie tai kalbėję, mes kalbėję apie tai, kokia sistema būtų veiksminga ir manome, kad naujos sistemos sukūrimas turėtų būti veiksmingas demokratijai stiprinti. Dėkoju, dabar e, procedūrą prašau žodžio. E, leisiu pasisakyti aštuoniems žmonėms, pradėsime nuo kolegos Fransolinį. Dėkoju, ponė pirmininkė. tam, kad įstotų į ES, kiekviena valstybė narė turi turėti stabilės institucijas, kurios užtikrina demokratiją. Taip pat toje valstybėje turėtų veikti e, teisės viršenybės principas ir turi būti saugomos mažumos. Slovenija, Slovenija taip pat turėjo atitikti tuos kriterijus, tačiau dėje dabar situacija mano šalyje pasikeitė. Mes švenčiame 24-asias nepriklausomybės e, metnės, bet vis dar e, nebaigti yra pereinamieji procesai. Ir e, visų pirma, norėčiau pabrėžti, kokia yra situacija su e, teisingumo sistema Slovenijoje. Yra vykdomas selektyvus teisingumas. Ir kai kurios bylos nutraukiamos dėl nepakankamų įrodymų. Taip pat E, yra daug nebaudžiamumo atvejų. Teisingumo sistema Slovenijoje yra didžiausia kliūtis laisvai ir demokratiniai visuomeniai. Todėl aš norėčiau e, pas, paraginti ES stebėti situaciją Slovenijoje. Dėkoju. E, ES demokratinės teisės valstybės ir pagrindinių teisų užtikrinimo sistema yra labai svarbus dalykas, tačiau uh, reikia nepamiršti taip pat ir ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių. Reikia kovoti su bet kokia įmanoma diskriminacija, pavyzdžiui, moterų diskriminacija ir e, kitų pažeidžiamų visuomenės grupių diskriminacija. Pagrindinių teisių hartija yra teisiškai saistanti. ES negali apsiriboti tik cenzūrą. Ji turi e, pasirūpinti, konkrečiai rūpintis, kad būtų laikomasi teisių E, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės. E, to reikalauja Kopenhagos kriterijai. E, dėkoju toliau ponas Marijas. Vieną minutę. Dėkoju. Aš kalbėsiu graikų kalbą. Pone Timmermans. Yra kelios galimybės, kaip būtų galima pavadinti žmogaus teisų situaciją e, Europos Sąjungoje. E, vieni yra lygesni, kiti, vieni yra lygus, kiti yra lygesni. E, yra minima, kad memorandumas negalioja, negalioja dėl to, kad tai nėra ES teisės dalis tokios pozicijos mes negalime toleruoti. Negi yra kažkokia erdvė ES, kur negalioja žmogaus teisės, juk memorandumas yra ES žmogaus teisų dalis. E, 2010 metų birželio 6 dieną oficialiame leidinėje šeštame puslapyje buvo publikuotos tam tikros nuostatos, kurias jūs dabar pažeidinėjate. Negi jūs leisite trejetui pažeidinėti žmogaus teises. Dėkoju toliau ponas Jakovčič. Europos Sąjungos sutarties 7 septintas straipsnis yra labai svarbus. Man atrodo, kad bet kokia netolerancija e, žmogaus teisų pažeidimai turėtų būti baudžiami, net ir tokiais atvejais, kai tą daro valstybės. Mes turime atrasti kažkokį, e, mes turime taikyti tas priemonės, kurias e, pasiūlė Europos komisija. Europos Sąjunga yra erdvė, kurioje e, gerbiamos žmogaus teisės. Mes turėtume pradėti kalbėti apie gerus pavyzdžius, nes iš tiesų ES yra puikių pavyzdžių, kaip gerbiamos žmogaus teisės, o mes e, dabar e, Europos parlamente nuolat kalbame apie blogus dalykus, todėl aš norėčiau e, paraginti, atkreipti dėmesį į, ge, į tą gerąją praktiką, kurią mes galėtume didžiuotis. Dėkoju toliau, ponas. Autoridade moral ir politinį. Vėjas. Labai svarbu. Nereikėtų vertinti Europos demokratinių vertybių pasitelkiant nedemokratinės valstybės pavyzdį. Jeigu kalbame apie Kubą arba Venezuelą, tai ko gero tokios politikos mes negalėtume tinkamai suprasti. Europos Sąjunga, kad e, e, Europa siekia, kad e, atverdama prekybos rinkas netgi pasirašo sutartis su valstybėmis ir jose uh, nurodo būtinybę laikytis demokratijos principų. Tačiau kitas dalykas yra geostrateginiai samprotavimai, o tai kartais lemia ir žmogaus veiksmus. Ačiū. Dabar Anglijai e, Ar reikia tokios ES demokratijos teisinės valstybės ir pagrindinių teisų užtikrinimo sistemos? Mes vystėmės 8 tūkstančius. Dabar ta demokratija yra tuščia, kadangi daugelis teisės aktų yra sukūriama ne mūsų demokratiškai išrinktame parlamente ar vyriausybėje, bet ES. Mūsų e, teisinės valstybės principas vystosi daugybę amžių, tačiau dabar Anglijos teisė yra antrailė E, pirmą vietą užima ES teisės aktai, taip pat ir žmogaus teisų teismo ir teisingumo teismo sprendimai. E, Habeus korpus buvo taip pat nušluotas į šalį tokių priemonių kaip Europos arešto orderis. Anglijoje tūkstantmečius metų pagal precedentų teisę vystėsi žmogaus teisų principų laikymasis. Ir ES tikrai negali pamokyti mūsų anglų apie demokratiją, pagrindinės teisės ar žmogaus teisės. Dėkuoju. Gaun. Pone pirmininkė, sprendimus turi priimti teismai vadovaujandamiesi teisinės valstybės principais. To daryti kiti formai negali teisinės valstybės principas iš esmės gali veikti tik jeigu analizuojamos esamos problemos, o ne dirbtinių būdų sukurtos problemos susijusios e, su žiniasklaidos pranešimais. Faktai dažnai skiriasi nuo dažnai kartojamų pareiškimų. Ne Vengrija kelia grėsmę e, pagrindiniams teisėms vengrai turi būti apsaugoti nuo Vengrijos vyriausybės ir vengrai tą puikiai supranta. Turime stalti dėmesį į realiai egzistuojančias problemas ir aš norėčiau, ponia komisijos narė, atkreipti jūsų dėmesį į būtent tai. E, mes turime vadovautis vienu standartu visi turime būti vienodi. Nacionalinės mažumos taip pat turi būti saugomos. E, galiausiai ponia Flašikova, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nekarta buvau šešėlinė pranešėja, taip pat ir tikroji pranešėja mažumų klausimais Europos parlamente. Ir aš galiu kalbėti apie žmogaus teisų pagarbą Europos Sąjungoje. Turiu pripažinti, kad kai kuriuose srityse tas apsaugos lygis yra gan silpnas. Mm -hmm. ES teigia trečiosioms e, šalims, kad jos nepaiso žmogaus teisų, nori jas bausti, bet mums reikia tokios sistemos, kuri užtikrintų kad valstybės narės pačios laikytųsi pagrindinių teisų. Slovakijoje vykęs referendumas šiandien buvo nekarta paminėtas. Aš didžiuojuosi Slovakijos piliečiais, nes tik 20 procentų jų atvyko į referendumą. Mes turime ir toliau ieškoti priemonių, kurios užkirstų kelią neapykantos pasisakymams, kurie taip dažnai skambėjo referendumų rengimo metu. Dėkoju, baigėsi pasisakymai pagal spontaniškos pagal spontanišką procedūrą. Dabar ponas Timmermans. All, the principle. The principle um... Dėkoju, pabandysiu sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Iš istorijos mes e, žinome, kad demokratiniai principai nebūtinai garantuoja e, teisinės varšyb, e, val, virši, teisės viršenybės principą. Todėl aš norėčiau santūriai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta, ypač kalbant apie liberalę demokratiją. Jūs negalite e, pasitelkti e, dem, demokratinės daugumos argumentų, jeigu yra e, silpninamos žmogaus teisės ar e, teisės viršenybės principas. Jūs negalite politinė, politinės daugumos e, valios pa, pasitelkti tam, kad būtų paminamos mažumos teisės. E, ir tai galioja kiekvienai valstybei e, nariai. Niekas nevertė ne vienos valstybės narės pasirašyti ir ratifikuoti Lisabono sutarties. Niekas e, nevertė e, valstybių narių pasirašyti e, hartijos. Bet jeigu jūs tą padarėte, tai yra jau nacionalinė teisė. Taigi e, jūs. E, e, tuomet ir veikiate pagal nacionalinę teisę ir čia nebėra kažkokių kitų taisyklių. Pažvelgusi situaciją valstybėse narėse e, ir jeigu mes pažiūrėsime į demokratiją, e, teisės viršenybės principą ir žmogaus teisų klausimus, e, tai jų negalima atskirti vieno nuo kito. E, dėl to, kad teisės viršenybės principas, žmogaus teisės yra tokios pat svarbios kaip ir ekonominis bendradarbiavimas, tai tuomet pasižiūrėkime į, pagal ekonominį modelį į tai, e, e, kaip, kaip, mes, mes, kaip mes elgiamės su e, žmogaus teisėmis. Jūs negalite taikyti tų pačių ekonominių principų žmogaus teisėms, nes tai reikš, kad e, e, mes e, nepastebėsime esminių dalykų, jeigu taikysime tokias e, priemonės. E, ši komisija jau veikia tris mėnesius ir priemonės, kurios e, patvirtino taryba, Tai tos priemonės patvirtintos tik e, gruodžio mėnesį, todėl manau, kad e, suteik, turite suteikti mums galimybę tiems, e, kai kuriems iš jūsų, o ypač dviems parlamentarams iš Graikijos, norėčiau pasakyti, kad jau kaip ir sakiau anksčiau, e, kiekviena valstybė nusprendė būti e, priklausyti stabilumo, taikyti stabilumo mechanizmą ISM. E Aš uh, džiaugčiausi, kad tie, kurie kėlė žmogaus teisų klausimą šiame ko, e, kontekste, e, atsiribotų nuo tokių, e, nuo tokių pareiškimų, kaip mes visi žinome, kad žydai nemoka mokesčių, arba aš netgi šiame kontekste girdėjau homofobinių pareiškimų. Tai, tai šito netaikau jums konkrečiai, gerbiamas ponė, ar jūsų kolegai. E, aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes visi turime prisimti atsakomybę už tokius dalykus, jeigu jie vyksta valstybėse narėse. Tai yra mūsų visų atsakomybė. Did... Man džiugu išgirsti tai, ką jūs dabar sakote iš salės, bet e, jūs negalėsite e, paneigti tam tikrų faktų. Tačiau jeigu mes norime iš tiesų patvirtinti, patikrinti, kokia yra situacija dėl e, teisinės valstybės, Tai tuomet mes turime kalbėti apie nepriklausomą mechanizmą. E, komisija, ponios ir ponai, yra tas e, nepriklausomas mechanizmas ir mes stebime situaciją valstybėse narėse, ypač e, akilai stebime tokią situaciją kaip spaudos, susijusią su spaudos laisvės, su nevyriausybinio organizacijų situacijomis, situacija ir kitomis panašiamis situacijomis, kurios susijusios su teisinė valstybė. Taigi visų pirma norėčiau paraginti pasitelkti pasitelkti tuos mechanizmus, kuriuos mes turime ir e, efektyviai jais naudotis, o ne inicijuoti kažkokių naujų priemonių e, atsiradimą. Dėkoju, dabar žodis suteikiamas e, tarybos atstoviai poniai Kalniai Lukaševičia. Ačiū pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Aš labiau, labai įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymų diskusijos metu. Aš jau Anksčiau kalbėdama sakiau, kad Europa grindžiama ne tik tai pagrindinėmis žmogaus teisėmis, bet ir demokratijos principų viršenybė. Labai svarbu, kad būtų laikomasi šių pagrindinių principų ES apskritai. Tas politinis dialogas, kuris buvo pradėtas, buvo paremtas tarybos išvadomis, kuriuose buvo kalbama, kad valstybės turi laikytis demokratijos principų, įstatymų viršenybės principų ir todėl tas naujasis dialogas turi užtikrinti, kad teisės viršenybė ir toliau turėtų likti vienas iš pagrindinių šios sąjungos principų. Komisija minėjo ES prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos. 2014 metais Teisingumo teismas priėmė sprendimą ir dar kartą patvirtino šią nuostatą. Komisija pateiks savo pasiūlymus, o taryba, reikšdama nuomonę, teigia, kad stojimas Europos Sąjunga yra prievolė, o ne dovana. Todėl labai svarbu, kad teismas Strasbūrė kuria naują žmogaus teisų stebėjimo mechanizmą. Aš pritariu pirmajam vicepirmininkui, kuris teikia, kad mes la, turime labai apdairiai vertinti dabartinio mechanizmo efektyvumą. Priemonės yra, tačiau reikia tinkamai jomis pasinaudoti. Taryba mano, kad politinis dialogas turi geras perspektyvas, jeigu jis bus vykdomas e, remiantis tais principais, kurie buvo priimti ir dar kartą patvirtinti gruodžio vadovų taryboje. Labai svarbu užtikrinti tą pridamąją vertę, pradedant galioti naujam stebėsinos mechanizmui. Komisija pateiks naujų rekomendacijų ir idėjų, mes jų su nekantrumu laukiame ir tikimės puikaus bendradarbiajimo su komisija ir parlamentu. Dėkuoju Jums už šią diskusiją, dėkuoju Jums uždėmesį. Merci, madame. Le débat. Ačiū. Baigėme.